Cari colleghi, credo che sia. Mėly kolegos, tai akademinės penkios minutės, kiek galime vėluoti jau praėjo, taigi manau laikas jau pradėti posėdį. Kaip žinote, vicepirmininkas Timermanas gali su mumis pabūti tik tai iki 8 valandų 20, tai noriu iš karto pradėti nuo mūsų pirmo darbo atverkės punkto. Tai yra darbo atverkės tvirtinimas, jei prieštaraujančių nėra, darbo atverkės projektas yra laikomas patvirtintų be pakeitimų. Toliau pirmininko pranešimai. Vertimas užtikrintas į 20 kalbų neturime estų, latvių ir maltiečių kalbų. Kaip įprastai, žinoma, e, posėdis transliuojamas internetu. Ir toliau periname prie pagrindinio šio vakaro darbo atvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su vice, pirmoju vicepirmininku Timermansu, kurio įgaliojimai yra geresnis reguliavimas ir tarp instituciniai santykiai, bet e, svarbiausia, galvojant apie mūsų komitetą, tai yra atsakomybė už tvarumą. Ir esu tikras, kaip e, pirmas e, komisijos vicepirmininkas jis galės atsakyti į klausimus už kurias yra atsakingas. Ir iš karto norėčiau suteikti žodį komisijos vicepirmininkui ponui Timermansui, o paskui, kaip įprasta, bus du klausimų atsakymų raundai. Pradėsime, žinoma, nuo vicepirmininko įžanginio žodžio, kuris užtruks, aš taip įsivaizduoju, kokią dešimt minučių, o po to bus du raundai klausimų iš frakcijų koordinatorių, o paskui nuo individualių mm, komiteto narių. Po to komisijos narys atsakys į tuos du klausimų raundus. Taigi prašom, žodis jums, jūsų žanginiai kalba. Um, Ačiū pirmininkė, toliau kalbėsiu anglų kalbą. Labadiena, ponios ir ponai, labas vakaras tiksliau pirmininkas yra teisus, esu atsakingas už pakankamai platų spektrą klausimų diskusijose čia parlamente prie to atsakomybių spektro dar buvo parlamento prašymų pridurtas ir tvarus vystimasis, tvari plėtra. Aš esu labai dėkingas už tai, nes šis klausimas apjungia visus kitus mano įgaliojimo aspektus. Tvari plėtra gali būti sprendžiama tik tai taip, kaip kai, kai, kai visa yra žiūrima holistiškai, visapusiškai. Ir po šimto dienų šiame poste aš galiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje žiūrint, kokiams institucijams atstovautumėm. Paprastai mes dirbame tarsi savo bokštose sėdėdami ir um, tikrai negalime sutikti, institucija negali toliau tęsti tokio darbo, kai yra dirbama tik tai savo, bos, savo bokšę, nematant kitų visų sričių. Taigi, e, socialinę plėtrą reikia paminėti, kuri dažnai yra neįtraukiama į socialinės plėtros apibrėžimą, tačiau be to e, tvari plėtra tikrai nebus visuomenės paremta, tikrai neturi šansų jį užsitikrinti ir sėkmę. Aš labai tikiu tuo, kad reikia integruoti e, platų spektrą politikos ryčių, spręsti įvairius politikos klausimus iš tvarios plėtros požiūrio taško ir ieškant sinergijų tarp įvairių skirtingų politikos ryčių, siekiant užtikrinti, kad būtų tvari plėtra kad e, tikrai komisija į viską būtų atsižvelgta ir kaip pirmas komisijos vicepirmininkas aš įsivaizduoju, kad mano pareigos yra e, neatlikinėti atskirų komisijos narių, kurie atsakingi už atskiras politikos rytis darbą, bet užtikrinti, kad kai jie atlieka tą savo darbą pagal savo įgaliojimus, jie tai darytų um, nuosekliai, tai derinant su kitų komisijos narių atsakomybės rytimis, kad pavyzdžiui aplinkos komisijos nario plėtros planai dėrėtų su tuo, kas vyksta socialinėje srityje ar investicijų srityje. Todėl, pavyzdžiui, tvari plėtra, žiedinė ekonomika tapo labai svarbios temos aptariant Junkerio planą. Todėl mm, vicepirmininkas Kataninas ir aš kalbame apie tai praktiškai kasdien. Būtent todėl ir su, mm, ir su komisarą mm, Vaidą aš kalbėjome apie tai, kaip įtraukti uh, E, tai į Junkerio planą. Žinau, kad yra daug diskusijų, žinau, kad sulauksiu daug klausimų ir mm, aš mielai juos atsakysiu, bet prieš tai noriu pasakyti štai tokį pagrindinį dalyką e, jums. Jei sugebėsime susitarti dėl to, kokių tikslų mes norime pasiekti, tai tuomet reikės tik tai aptarti, kaip geriausių būdų pasiekti tų tikslų, kad e, nereikėtų dėl jų abejoti. Ir aš norėčiau į savo gero reguliavimo darbo atvarkę pažiūrėti būtent iš tokio požio taško. Galvojant apie pasarosius dviejus metus, žinau, kad e, geras reguliavimas susilaukia nekokios reputacijos, ypač iš parlamento pusės vertinant, kad mažinama socialinė apsauga, mažinama aplinkos apsauga, Tačiau sėkminga geresnio reguliavimo darbo atverkė turėtų būti ne tikslai, o metodai. Jeigu norime geresnio reguliavimo, kalbėkime su žmonėmis, kaip padaryti tą, kas yra reikalinga. Mm, reikia mm, netikslus diskutuoti, o kaip tų tikslų pasiekti. Ir su tokiu mąstymu, būtent su tokia mąstysena aš ir sieksiu, kad kiekvienas komisijos narys būtų geresnio reguliavimo uh, komisijos narys. Aš noriu, kad tai būtų integruota kiekviena politikos rytį. Mes norime pasiekti tikslų, mes norime pagerinti aplinką, mes norime užtikrinti tvarę plėtrą, mes norime sumažinti išlakas. Mes norime užsitikrinti, kad pereitumėm prie um, tvarių energijos šaltinių, mes norime diversifikuoti um, energijos šaltinius ir visą tai darydami, darydami mes turime pasinaudoti pačiomis geriausiamis teisinėmis priemonėmis, kad, tai ne, kad dėl, to, dėl tų tikslų siekimo nebūtų sukurta per nelik didelė našta, kad nebūtų teisinio netikrumo. Aš manau, kad mm, reikia išspręsti visą eilę tokių su to susijusių aspektų Ir manau, kad tikrai geresnis reguliavimas, už kurį aš esu atsakingas, reiškia, kad mes turėtumėm geriau įvertinti, ką mes norime padaryti ne vien tik tai pačioje pradžioje, kai komisijos nariai rengia pasiūlymus, bet ypač per visą teisėkurinę procedūrą ar teisėkurinės procedūros pabaigoje reikia pažiūrėti, ar yra esminių pakeitimų komisijos pasiūlymų, kad žinotumėm, koks bus poveikis ir koks bus tos teisėkūrinės procedūros galtinis rezultatas, išdava kokia bus. Ir aš manau, kad tikrai apie tai kalbėdami mes kalbėsime apie tarp institucijų sutarimą atnaujinimą dėl geresnio teisės aktų prieimimo, dėl geresnio bendarbiavimo tarp parlamento tarybos ir komisijos. Ir dėl komisijos struktūros aš noriu pakartoti štai ką. Vicepirmininko vaidmuo yra ne dar tik tikrinti, ką atskiri komisarai daro, bet mm, yra, e, mano pareiga yra užtikrinti, kad nedirbtumėm vien tik tai sėdėdami savo bokštuose, bet kad derintumėm savo darbus, derintumėm su tais prioritetais, kurie yra sutarti su Europos parlamentu, su pirmininku Junkeriu. Ir kai kalbame apie geresnio reguliavimo visą bazę ir tvarę plėtrą, reikia turėti omenyje, kad mes neginčiame tikslų, mes galvojame apie geriausią geriausias teisinės priemonės, geriausią teisinę aplinką, kaip ją sukurti, kad tų tikslų pasiektumėm. Jeigu mes tai darysime geriau, mes, manau, tikrai galėsime pasiekti ir dar platesnių užmojų tikslų. Pirmininkė, Norėjau kalbėti kaip galima trumpiau, nes žinau, kad klausimų bus daug. Kai kuriuos iš juos jau galiu numatyti, aš pasistengsiu kiek įmanoma geriau atsakyti į jūsų klausimus, kad būtų visiškas aiškumas tarp komiteto ir manęs. Viceprezidentė Timerman. Dėkoju komisijos vicepirmininkui ponui Timermansui už įžango žodį, jis tikrai buvo naudingas ir turime daugiau laiko dabar likusio kolegų klausimams, tai iš karto ir pradėsime nuo pirmo klausimų raundo e, koordinatoriai. Peter Leizė iš EPP visų pirma. Danke, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Vizepräsident der Kommission. Es gut, dass wir heute. Ačiū. E, pone vicepirmininkė, aš labai džiaugiuosi šitą galimybę pasikeisti nuomonėmis šį vakarą. Tačiau manau, kad šiek tiek jau vėlu, nes koordinatoriai gruodžio antrą dieną nusprendė susitikti su jumis ir aptarti tvarumo klausimą. Taigi nuo, atsiprašau, lapkričio antros dienos iki kovo pradžios užtruko nemažai laiko. Man būtų įdomu sužinoti, kodėl prireikė tiek daug laiko. Taip pat norėčiau susiž... sužinoti, ar jūs siūlyte ar kiti pasiūlė susitikti su ITRE komitetu. Aš manau, kad ITRE ir ENVI komitetai turėtų bendradarbiauti. Paprastai taip ir yra. Kristijanas Karas ir kiti kolegos palaiko puikius bendradarbiavimo ryšius tarpusavyje. Taigi komisija tikrai neturėtų duoti tokių patarimų ar rekomendacijų parlamento darbui. Gal galėtumėte atsakyti šį klausimą. Ir kitas mano klausimas yra toks, kodėl prireikė tiek daug laiko šiam susitikimui surenkti. Kiti kolegos kalbės apie daugelį įvairių klausimų, kaip pavyzdžiui e, teisės aktų dėl atliekų panaikinimo EPP e, pasisako už tai, tačiau komitete daugumos nėra. Aš norėčiau sužinoti, kokių ambicingų pasiūlymų jūs ketinate pateikti. Mes labai glaužiai stebėsime jūsų darbą, būsime reiklus ir mes norėtume sužinoti, kaip jūs ketinate dirbti. EPP apskritai yra labai suinteresuota tinkamų teisės aktų įgyvendinimu. Mes manome, kad ir vertinimas yra labai svarbus. Teisės aktų vykdymas ir atitikimas yra labai svarbus klausimai aplinkosaugos klausimų komisaras yra iš Maltos. Mes žinome, kad paukščių direktyvos nuostatos ne visiškai gyvendintos toje šalyje. Žinoma, kad ne visada galima visas nuostatas įgyvendinti, tačiau visos šalis narės turi siekti tą padaryti. Aš taip pat tikiuosi, kad jūs pakalbėsite apie vertinimą ir apie ekologinio dizaino direktyvą. Aš norėčiau paprašyti jūsų jos nesusilpninti ir nepanaikinti. Aš manau, kad galima būtų paieškoti paragmatiškesnio tos direktyvos įgyvendinimo būdo. Šis teisės aktas yra labai svarbus, ypač piliečiams. Praeitie nekartą esame sakę, kaip svarbu yra galvoti apie alternatyves apšvietimo sistemas. Žinoma, ateityje bus ir kitų novatoriškų apšvietimo sistemų, kadangi inovacijos nestovi vietoje. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokiu inovacijų galime laukti 2016 metais. Ačiū, Matijas Groto. Ačiū už šią galimybę. Nuostabu, kad turime šią galimybę susitikti ir tiesiogiai kalbėtis su jumis, ponė Timermanse. Klausimų metu jūs pamenate, mes sakėme, kad tvarumas turi būti visų klausimų priešakyje, tai yra jūsų darbo tvarkės vienas svarbiausių punktų ir aš tą sveikinu. Labai svarbu renkti pastovius susitikimus E, labai svarbu kalbėti apie atliekų direktyvą, kas nutiks jai. E, kiti kolegos detaliau apie tai kalbės. Mums reikalingas į ateitį nu, orientuotas požiūris. E, ateities ekonomika bus paremta ciklais ir mums svarbu tinkamai įgyveninti teisės aktus. Ta žiedinė ekonomika galės sukurti daug darbo vietų ir komisijos iniciatyvos galėtų prisidėti prie augimo paskatinimo. Mes norėtume, kad būtų pateiktas tinkamas pasiūlymas iki metų pabaigos, kad mes galėtume pradėti deramas diskusijas kad nebebūtų tempiamas laikas. Prieš keletą metų mes buvome pakvietę į savo komitetą pono Štoiberį ir su juo svarstėme jo įkurtos darbo grupės dereguliavimo klausimais ir biurokratijos panaikinimo klausimais grupę. Ta darbo grupė buvo gan prieštaringa ir mūsų diskusijos buvo prieštaringos. Tačiau mes pastebėjome, kad nacionaliniu lygiu įgyvendinimas nebuvo toks, koks turėjo būti ir jis sukėlė vidaus rinkos iškraipimų. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate, ką jūs galvojate apie mūsų planuojamas iniciatyvas ir kaip užtikrinti tai, kad Briuselis nebebūtų kaltinamas, nes Briuselis mes visuomet esame kaltinami. Tai gali būti jūsų institucija arba mūsų institucija, bet taip įvyksta labai dažnai Ir aš norėčiau, kad komisija būtų pasirengusi reaguoti, kai tai yra būtina. Ir kad komisija imtųsi labai svarbaus vaidmens, kuomet teisės aktai yra arba neįgyvendinami, arba vėluojama juos įgyvendinti, arba sutarties nuostatos yra pažeidžiamos. Mes nebegalime vilkti kojų 15 metų. Mums reikia tinkamai parengtų teisės aktų, ir jie privalo būti vykdomi. Mano kolega išsamiau apie tai pakalbės, tačiau turiu pasakyti, kad anksčiau būdavo nesusipratimų. Ponas Lysė kalbėjo apie galimą bendrą posėdį su ITRE. Manau, kad tai yra nesusipratimas. Mes esame parlamento nariai, parlamentas dirba kitokiais metodais. Mes dirbame koalicijų e, pagrindu, kas egzistuoja ir šalių lygių, mes turime bendradarbiauti tarpusavyje, turime kurti kiekvieną dieną koalicijas, tačiau be jokios abejonės tai sukelia ir problemų. Ir tikriausiai, kad atliekų e, teisės aktų paketas yra tokio nesusipratimo auka. Taip galbūt atsitiko ir dėl informacijos stygiaus ir manau, kad šį vakarą mes turėtume pasinaudoti šią galimybę ir išsiaiškinti tuos nesusipratimus ir išsiaiškinti atviroje diskusijoje, kokia yra esama padėtis. Ačiū. Dziękuję bardzo. <clears throat> Witam pana wiceprzewodniczącego. Ačiū. Pirmininkė, aš e, galėčiau komisarui Šiokavičiu užduoti klausimą, kurį e, noriu užduoti, bet iš tikrųjų klausimas susijęs su geresniu reglamentavimu, taigi į Jūs kreipiuosi. ES veikimo pagrindas yra sutartis ir sutarties kai, nuos, kai kurios nuostatos yra viena kitai prieštaraujančios ir tarpusavėje nenuseklios ir net, sakyčiau, šizofreniškos. Pateiksiu pavyzdį, galbūt tai bus paprasčiau. Mm. Pavyzdžiui, energijos e, mišinys. Viena vertus, ES komisija yra suteikiamas sutartyje dideliai įgaliojimai, o kitos nuostatos e, sako, kad e, Tokie įgaliojimai suteikiami tik jeigu taip nebus pažydžiami valstybių narių interesai susijęs su apsirūpinimu energija ir taip toliau. Ir netgi yra numatyta konkreti procedūra sutartyje. Tai kalbama apie tai, kad taryboje sprendimai turi būti priimami vienbalsiai, kai e, Bet komisija iš tikrųjų tą nuostatą Tos nuostatos e, netaikė tada, kai buvo kalbama apie ETS rinkos stabilizavimo priemonės. Ir Lenkijai tai yra labai esminis klausimas. Taigi klausimas mano toks. Ar jūs e, peržiūrėjote tokias nuostatas, kai iš tikrųjų įstatymo raidė gerokai skiriasi nuo praktinio taikymo? Nes iš tikrųjų yra labai svarbių valstybių narių, valstybėms narėms klausimams, klausimų. Mm. Ir tie klausimai e, sudėtingai sprendžiami vadovaujantis sutarties nuostatomis. Kai kurios nuostatos iš tikrųjų interpretuojamos per laisvai Ir tos nuostatos taikomos taip, kad netitinka valstybių narių interesų. Vienas iš mūsų kolegų sakė, kad tie, tos nuostatos, kad ir susijusios su energijos mišiniu, apskritai turėtų būti ištrauk, išbrauktos. O galbūt valstybės narės e, turėtų turėti didesnę įtakos darimo galimybę, sprendimų prieimimo galimybę, nes galiausiai jos yra atsakingos už subalansuotą vystimasi visų ES regionų. Taigi, kokia jūsų nuomonė šiuo požiūriu ir ar galime tikėtis tokių nuostatų peržiūros? Ir iš tikrųjų, ar bus analizuojami tokie atvejai, kai skiriasi teorinės nuostatos ir praktinis jų gyvenimas ir kaip tokia padėtis būtų taisoma? Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti mm, vicepirmininką Timermans, kaip ir sakė Peter Lyze. Tikrai ilgai užtruko, kol jūs atėjote ir susiradote mūsų komitetą. Aš mm, norėčiau paminėti pasaulio ekonomikos forumo ataskaitą, kur yra vertinama globali rizika. Ir ten yra kalbama apie tri krizės - klimato kaitą, vandens krizę ir įvairovę. Tai yra pagrindinės trys rizikos rytis aplinkos požiūrio. Ir yra pateikta dar viena ataskaita JAV aplinkos žvalgybos taryba. Toje ataskaitoje bandoma prognozuoti, kaip atrodys pasaulis 2030-aisiais ir vertinama aplinkosaugos rizika. Taigi, žiūrint į ataskaitas, kurias teikia ir Europos aplinkos agentūra, ten sakoma, jog kalbant apie bioįvairovės išsaugojimą ir klimato kaitos prevencija taikomų priemonių nepakanka ir yra trūkumų. Iš tikrųjų, jau nekartą esame kalbėję apie tvaraus vystimosi svarbą, tačiau jeigu žiūrėtume į Junkerio komisijos pateiktas gairės ir rekomendacijas, tai matome, kad iš tikrųjų e, nepakanka nepakankamai akcentuojamas tvarus vystimasis. Klimatas yra vienas iš pagrindinių prioritetų, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių taikymas, tačiau iš tikrųjų mm, tvarus vystimasis akcentuojamas nepakankamai. Ir jūs sakėte, kad Jūs žinote, kad Europos parlamentui tvarus vystimasis yra vienas pagrindinių prioritetų. Turiu du klausimus. Turint omeny, kad tvarus vystimasis toks svarbus ne vien aplinkai, bet ir mm, socialiniai sričiai ir ekonomikai ir viso pasaulio ateičiai, mūsų frakcija ir manau, kad mm, didžioji šio komiteto dauguma iš tikrųjų tikėtųsi, kad jūs komisija mums pateiktumėte tokią bendrą viziją, kaipgi turėtų būti traktuojami šie klausimai, kada galime tikėtis tokios vizijos. Ir kitas klausimas - biologinė įvairovė, kuri vadinama tyliaja krize kartais, o tai yra iš tikrųjų viena pagrindinių krizių, su kuria mes dabar susidurėme. Ir tai yra išdėstyta ir ataskaitoje. Vykdyt, žinome, kad turime ES bioįvairovės strategiją e, ir jos įgyvendinimo ataskaitoje matyti, kad e, jos įgyvendinimas stringa ir kyla pavojus ekosistemoms ir buveinėms. Taigi man kyla klausimas apie apsaugos lygį. Iš tikrųjų mes turėtume imtis papildomų veiksmų saugodami bioįvairovę. Atsižvelgiant į pateiktą rizikos vertinimą įvairių tarptautinių organizacijų. Ačiū GUE vardu, ponia Konečina. Ačiū. Vicepirmininkė, jūs e, savo pirmame pasisakymė sakėte, kad e, jūsų darbo tvarkėje Yra numatyti konkretus e, prioritetai, akcentuoti kai kurie dalykai. Jūs kalbėjote apie konsensuso svarbą ir bendrų sprendimų svarbą. Tačiau žiūrint į tuos žingsnius, kuriuo jūs ėmėtės iki šiol. Ir turint omenyje, kad e, atvykote praėjus trims mėnesiams po to, kai mes jūs pakvietėme, Jūs atidėjote į šalį kai kuriuos teisės aktus nepasikonsultavę su Europos parlamentu, planuodami geresnį reglamentavimą. Tai ar tai yra gera pradžia jūsų nuomonė ir ar tai nepadarys žalos mūsų institucijų santykiams? Ar iš tikrųjų tai politiškai korektiškas žingsnis? Mano kolegos jau kalbėjo apie tai. Vietoj e, teisės aktų atsiemimo ar atidėjimo reikėtų galbūt labiau akcentuoti jų įgyvendinimą valstybėse narėse. Mes žinome ne vieną atvejį, kai ES teisės aktų nesilaikoma ir dažnai tuo keliama rizika ES piliečių sveikatai. Tai galbūt iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie teisės aktų įgyvendinimą, o ne atsiemimą ar atšaukimą tų teisės aktų, kurie galėtų padaryti teigiamą poveikį aplinkai. Ir dar viena pastaba dėl TTIP, transatlantinės priekybos ir investicijų susitarimo. Jūs nekartą kalbėjote apie pilietinių teisių apsaugą. Ar jums netrodo, kad būtent kalbojant apie pilietinės teisės reikėtų galbūt piliečiams suteikti daugiau informacijos apie šį susitarimą, nes kol kas mes informaciją gauname iš nuogirdų. Jūs pats kalbėjote dialogo svarbą, štai jums galimybė tokiame dialoge dalyvauti ir pateikti piliečiams tą informaciją, kuri jiems yra būtina. Ačiū žaliųjų frakcija. Ačiū vicepirmininkė už tai, kad atvykote ir Ačiū už tai, kad jūs neperskaitėte iš anksto paruoštos kalbos, bet atėjote nusiteikęs dialogui. Aš norėčiau sureaguoti į tris dalykus, kuriuos jūs kalbėjote, kuriuos jūs minėjote pasisakydamas. Pirmiausia, jūs sakėte, kad geresnis reglamentavimas tarsi dabar nelabai gražiai pristatomas. Bet iš tikrųjų jūs taip pat e, daug padarėte, kad geresnio reglamentavimo imidžas nukentėtų. E, na, mes taip pat galbūt prie to prisidėjome ir mes iš tikrųjų e, galbūt neigiamai pasisakėme apie pertvarką ir reglamentavimo mm, pasikeitimą, bet jūs iš tikrųjų to ėmėtės. Dabar dėl pono Štaimerio paskirimo. Jūs žinote, kad jis yra kontroversiškas asmuo. Jo ankstesni, e, ankstesnė veikla buvo kritikuojama ir aplinkos organizacijų, vartotojų organizacijų, profsąjungų, bet jūs vis tiek paskirėte juos vyriausiųjų patarėjų, suteikdamas jam dar aukštesnį postą ir didesnius įgaliojimus. To aš nesuprantu, gal galėtumėte paaiškinti. Ir antra, savo kalboje sakėte, kad jūs labiausiai domina rezultatai, ne vien uh, Mm, tikslai, bet e, iš tikrųjų realūs rezultatai. Bet e, kaip tai dera su jūsų geresnio reglamentavimo darbo tvarkė? Nes jūs iš tikrųjų dažnai sakote, kad, e, na, jūs galvojate, kokių teisės aktų imtis, kokių ne, ir sakote, kad priėmus vieną reglamentą, kitas turėtų um, būti atidedamas į šalį. Kaip visą tai dėrės? Tai yra tarsi tokia taisyklė, kuri nebūtinai uh, realiai įgyvendinama, nes jeigu viena taisyklė pakeičia 28 nacionalinės taisyklės, tai kodėl staiga jos turėtų būti atsisakyta prieimus dar vieną taisyklę, reglamentą. Taigi jūs dabar kalbate apie tai, kad turi būti keičiama ES reglamentavimo tvarka. Tai galbūt jūs paaiškintumėte aiškiau tokį jūsų principą ar taisyklę siūloma. Ir dar viena pastaba - nuseklumas. Mes visi sutinkame, kad nuseklumo reikia, tačiau man atrodo labai keista, kad energijos sąjungos dokumentuose dabar yra žadami teisės aktai, kur bus kalbama apie atlikas naudojamas energijai. Aš žinau, kad e, bus teikiamas geresnis pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos, nors apie tai dar nieko nežinome, bet šiuo metu nėra jokių perdirbimo tikslų ir nėra pasiūlymo naudoti atlikas e, energijai. Bet iš tikrųjų blogiausia, ką galima padaryti su atliekom šiuklinose, tai yra jas deginti. O dabar mes matome, kad skatinamas deginimas Tuo pačiu metu, suteikiant e, perdirbimo pramoniai signalą, kad kol kas perdirbimo teisės aktų nebus. Tai kaip jūs užtikrinsite, kad atlikos bus e, pirmiausia skiriamos perdirbti, o ne deginti? Ačiū FDT, e, ponas Vedičinį. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu itališkai. Aš norėčiau taip pat užduoti klausimą. Kai kas jau buvo pasakyta iki manęs apie atsiemimą teisės aktų dėl atliekų ir iš tikrųjų manau, kad visi aplinkos komiteto nariai galvoja, kad Iš tikrųjų, atliekų klausimai komisijai šiuo metu netrodo prioritetiniai. Ehm, taigi noriu paklausti, kas jums yra prioritetas? Aš pats esu iš regiono, kur metų metais policija, įvairius valdžios organai leido suvežti ir šalinti atliekas ir atlikos buvo suvežtos į tokias vietovės, kurios yra netoli dirbamos žemės. Taigi dabar ūkininkai tiesiogiai susiduria su tokiu procesu pasiekmėmis. Įrengtos netinkamos valymo sistemos, netinkamai pritaikyta infrastruktūra ir mes dabar matome, kad degios medžiagos yra sumaišomos su kitomis atliekomis ir toliau visa tai deginama ir tai lemia daugybę vėžio atvejų šiame regione. Taigi, kas yra jūsų prioritetas? Nes ir mokslinės rekomendacijos, ir pasaulio sveikatos organizacija patvirtino, kad e, iš tikrųjų mirtingumas dėl e, širdies ir kraujagyslių lygų ir vėžio padidėjo pastaraisiais metais. Taigi, kas komisijai prioritetas, jeigu atlikos nėra prioritetas? La parola al viceprezidente. Ačiū, o dabar po šio pirmo klausimo rando aš norėčiau suteikti žodį atgal iš karto komisijos nariui Timmermansui, kad jis galėtų atsakyti klausimus. Well, first... O susitinkama tik dabar, ponė Lyzė, noriu pasakyti, kad susitikau su jumis, jūs buvote vienas iš pirmų jų, su kuo susitikau ir turėjome daugiau kaip valandą gal daugiau nei pusantros valandos kalbėtis būtent e, tais klausimais. Ir ne tik su jumis, su nemažai iš jūsų kolegų susitikau. Bet rimtai kalbant, tikrai, rimtai kalbant, tikrai labai norėjau sutikti su šiuo komitetu ir aš manau, kad uh, įvertinus e, visus, e, įvertinus mano atsakomybę, aš tikrai labai stengiuosi, kiek įmanoma, susitikti su kaip galima daugiau komitetų ir parlamentarų ir yra sudėkingas už šią progą susitikti su jumis dabar. Aš tikiuosi, kad mm, sutikote dabar susitikti su manim. Tikrai politinių kažkokių priežasčių nebuvo, kodėl reikėjo laukti, bet e, iš tikrųjų galvojant apie visą tą įkarštį, kai buvo paskelbta komisijos darbo programa, aš tikrai labai stengiuosi, kaip galima greičiau susitikti E, jūsų komitetus. Tai yra tik tai planavimo reikalas, tikrai niekokio, čia už to neslypi jokių politinių aspektų. Noriu pasakyti, kad tikrai mes ir, ir apie tos lausimus, apie kuriuos jūs užsimėte šiandien, labai daug esame kalbėję ankstesimis progomis. Dabar dėl atliekų paketų buvo labai daug klausimų dėl atliekų, tai iš karto imsiuos šio klausimo. Um, visų pirma, aš galvoju, kad jeigu E, imsime to darbo ir labai daug dirbsime, galėsime tikrai visą paketą dėl žiedinės ekonomikos pateikti ir e, dėl atliekų, galėsime pateikti peržiūrėtus pasiūlymus tokiu būdu, kad manau ir atsižvelgus tą prarastą laiką su pirmo paketo įvedimu mes susigražinsime uh, Viena iš priežasčių, ką paminėjo panas Eichautas, manau, buvo gerai, kad e, buvo dar kartą atidžiai išanalizuoti tie pasiūlymai, nes atvirai sakant, uh, Ehm, nutekėjimo mm, problema e, su pirmoju paketu link deginimo tikrai buvo pernelyg didelis tas pavojus ir aš komisijai pasakiau, turite būti atsargus, jeigu taip elgsitės, tai tikrai kils tokia e, rizika, kurios ponas Eikaut ir aš tikrai norime išvengti kad kai kurios valstybės narės e, galėtų būti pastumėtos didinti deginimo pajėgumus vietoj to, kad ieškotų tikrai tvarių sprendimų. Dėl tų priežasčių aš dar kartą ir peržvelgiu šį paketą. Taigi, kaip aš jau sakiau, Visų pirma, dėl teisės aktų kokybės mes turėjome dar kartą tai pažiūrėti. Ir antra, apie tai kalbėjausi su šio klausimu dėl uh, dėl, dėl su, su svarbiausiais susitėpėtotais asmenėmis, būtent suinteresuotomis šalimis dėl Davos, pavyzdžiui, galvojant apie tai, kaip pateikti tikrai nuoseklų, darnų pasiūlymą dėl žinės ekonomikos, tai reikia ne vien tik tai apie atlikas galvoti, bet ir bendrai žiūrėti. Ir aš manau, kad e, prisiminus tą visą e, e, koncepciją nuo nuo lopšio iki lopšio, visa žiedinė ir, ir mes ieškome geriausių atsakymų, kaip pateikti visą žiedinės ekonomikos pasiūlymą galvojant apie tvarius produktus, kad pavyzdžiui, jeigu apie, praėjo visą ciklą produktas, kad jis sugrįžtų atgal į žiedinę ekonomiką, kad nekurtumėm atliekų, vicepirmininkas Katainas, aš pats ir visi atsakingi komisijos nariai deda visas pastangas, kad galėtumėm pateikti tokį planą šiais metais. Tikrai norime tą padaryti šiais metais, kad neprarasmėm laiko tikrai nenoriu, kad čia būtų kažkokių nesusipratimų. Kažką padaryti dėl atliekų e, labai būtina ir komisija puikiai supranta, kad tai yra skubiai spręsnas klausimas. Mes turime imtis šio klausimo tvariai, o tai reiškia, kad mes turime išvengti tokios situacijos, kuomet šalės uh, e, ieškotų to, tokių alternatyvų, kurios būtų lygiai tokios pat problematiškos aplinkai, kaip kad ir savartinai. Mes turime to išvengti. Dabar dėl ekodizaino. Mes peržiūrime ekodizaino paketą, nesiekdami pakeisti tikslus. Tikslai išliks, tačiau mes žiūrime kaip dėl kiekvieno klausimo analizuojame, ponė Lyzė, man atrodo, apie tai ir kalbėjome mes pirmą kartą, kaip mums sutikė, dėl kiekvieno klausimo, ar pasiūloma priemonė tikrai yra geriausia pasiekti to, ko mes norime pasiekti. Tikrai noriu išklaidyti bet kokius nesusipratimus. Ekodizainas jau įvairiais klausimais leido sutaupyti energijos ir būtent tą mes turime daryti, jeigu norime sėkmingai dirbti šioje srityje. Mes turime būti labai atsargus, viską įvertinti, spręsdami šios lausimus. Galiu tik sutikti su ponu Grotė, kuris pasakė, kad turime žvelgti į ateitį. Būtent tą ir bandžiau paaiškinti dėl atlietų, atliekų paketo ir žiedinės ekonomikos taip pat ir davose ir kai kalbėjausi su pagrindiniu korporacijų pagrindiniais pareigūnais, akademiniais sluoksniais, aišku, irgi, bet net ir, pramonė, net ir iš pramonės aš jaučiu tą. Mm, uh, džiugų lūkestį, kaip tikrai kokių galimybių atnešta žiedinė ekonomika. Ta žiedinė ekonomika yra tikrai neišvengiama būtinybė ir aš matau, kad jau ir politiniai sluoksniai tai supranta. Tai aš padarysiu viską, ką galiu padaryti, kad įtraukčiau visus žmonės iš visų ekonomikos, iš visų ūkio šakų, kurie tiki žiedinės ekonomikos galimybėmis, kad jie garsiau išsakytų savo poziciją, kad jie parodytų savo idėjas plačiau, kad mes galėtumėm kaip galima greičiau tapti pasaulio lyderiai šioje srityje. Ir įdomu pasižiūrėti, kad ir kitose pasaulio kampelėse, net ir, pavyzdžiui, tokiuose vietose kaip Kinija, žmonės jau prabunda ir išvelgia žiedinės um, ekonomikos pranašumus. Tai aš manau, mes čia galime būti pasauliniai lyderiai šioje srityje ir tikiuosi, kad jeigu uh, mes būsime atsargus rengdami tą Junkerio planą. Manau, kad tikrai Junkerio plane gali būti labai svarbus komponentas, tai yra investicijos į žiedinę ekonomiką. Aš tikiuosi, kad tai mes padarysime per ateimiausius porą mėnesių ir galėsime jau parodyti rezultatą. Mm, turime labai rimtą problemą. Tai ir yra ir tas teisės aktų pernelyg e, didelis tobulinimas, persistengiant taip vadinamas tas pauk, pauksavimas ir taip pat pernelyg didelis atsipalaidavimas, tikrina, gyveninant ir tikrinant teisės aktų gyvenimą. Aš manau, kad komisija turi sustiprinti savo pastangas ir užtikrinti, kad valstybės narys įgyvendintų tai, kas dėl ko buvo susitarta europinių lygmenių. Man atrodo, kad tai galėtų būti ir, ir psichologijos dalis. Mes um, per tos krizės metus, kai stengiamės įveikti krizę, mes netiek daug akcentavome tai, kad reikia tikrinti, kiek teisės aktai yra gyvendinami. Tačiau jeigu nesame atsargus, jei e, valstybės narės galvoja, kad e, komisija netaip kruopšiai tikrins įgyvenimą, tai galbūt mes neužtikrinsime to lygaus įgyvenimo ir sukursime iškraipimus vidaus rinkoje. Ir tuomet bus padaryta žala ir aplinkai e, per tokius pasikeitimus ir taip pat bus ir prarastos ekonominės galimybės. Ir aš tikrai dėl to nerimauju visose stikimuose, visose valstybėse narėse, kur nuvykstu, vis kai, kalbiu, kai, kai kalbu su mažomis vidutinėmis įmonėmis, kai kalbu su įvairiomis e, ūkio šakomis, aš e, girdžiu, kaip jie nerimauja dėl to, kaip yra reguliuojama viskas ir kaip teisės aktai yra gyvendami. Ir tas atstumas e, tarp jų MVI nacionalinių vietos lygmenių ir mūsų yra didelis ir mes dėl, aš dėl to labai nerimauju, iš tikrųjų tas atstumas tarp mūsų ir įmonių yra labai didelis, o jeigu mes užtikrintumėm, kad komisija ir Europos parlamentas galėtų veikti iš vien kaip sąjungininkai, tai tikrai sumažintumėm tą atotrukį tarp mūsų um, e, Europos institucijų ir um, Europos įmonių. Tikrai galvojant apie MVI, tai ten baiminamasi ne dėl tvarumo siekio, o dėl a, teisės aktų kokybės, tų teisės aktų, kurie tiesiog pilami jam ant galvų iš Briuselio, na, ar iš e, nacionalinio ligmės, nes dažnai yra sakoma, kad viskas iš Briuselio, tačiau jeigu atidžiau pažiūri, paaiškėja, kad daug kas yra iš nacionalinio lygmens e, dažniausiai. Tai mes turime žiūrėti būtent e, į tai ir man atrodo, kad tai labiausiai neraminantis klausimas Paprastai MVI yra Europinės integracijos didžiausiai rėmėjai, tačiau dabar jie yra kaip ir nusigręžę nuo to, kadangi jie galvo, kad visa tai, kas čia yra daroma, yra pernelyg sudėtinga ir trukdo jiem veikti, o jie nori veikti ir veikti sėkmingai. Tai aš manau, kad tikrai kiek įmanoma stengsiuosi dirbti šioje srityje. Dabar dėl teisinių visų mm, aspektų, galvojant apie energetinę sąjungą, pavyzdžiui, teisės aktų interpretavimo. Žinote, kartais aš galvoju, kad mes mm, nebematome, kaip kokiu pavydalu galėtų būti Europos teisės aktai priimami. Iš pradžių juk direktyvos reiškia, kad siekiama aiškumo dėl to, kokio tikslo siekiama valstybėms narėms paliekant uh, galimybę savo nuožiūrą kažkiek tai surasti geriausią būdą pasiekti to tikslo. Bet man atrodo, laikui bėgant, sąžininka būtų dabar pasakyti, kad e, net ir direktyvos e, darosi vis labiau preskriptyvios ir jos e, jau labai smulkiai apibrėžia net ir tai, kaip tų tikslų reikia siekti. Tai aš manau, galvojant apie teisėkūrinės galės ES, reikėtų visų pirma pamastyti būtent apie tarp institucinį susitarimą ir tą tarp institucinį dialogą, kuris leistų mums nustatyti, kaip geresnė teisėkūra e, galėtų būti užtikrinta, kaip geriau galėtumėm vadovautis Europos e, Sąjungos sutartimi, kad mm, tikrai primtumėm geriausius teisės aktus. Kartais labai griežtai apibriežti tikslus, kokių valstybės manęs turi, turi pasiekti, ne visuomet yra labai gerai. E, kartais yra ir taip pat per griežtai apibrėžiamos ir priemonės, kaip tų tikslus siekti. Taigi mes turime galvoti, kaip, ką tai reiškia geresnis reguliavimas ir kaip užtikrinti tą geresnį reguliavimą. Aš manau, kad jeigu norime, kad energijos sąjunga būtų sėkminga, ji tikrai negali būti vien tik tai um, reikia galvoti ne vien tik tai apie energijos diversifikavimą, energijos nepriklausomumą energetinį, bet reikia galvoti apie tai, kaip užtikrinti energetinį perėjimą, transformaciją. Tikrai mes nebegalim priklausyti nuo iškastinio kūro, mes turime galvoti uh, daug plačiau turime galvoti ir apie bendrą tvaraus, tvarios plėtros viziją. Ir tai turi būti nuoseklus požiūris. Mano teorija yra tokia, jeigu nori parašyti dokumentą dėl tvarios plėtros, tai nesugriausi tų bokštų, kuriuose kiekvienas sėdė atskirai, žiūri kitus, o tik tai dar pasakysiu vieną bokštą. Reikia galvoti viską bendrai, galvoti, kokią formą visą tai apipavydalinti, kaip tai komisijoje pateikti ir aš sakyčiau, kad reikia tokios bendrosios vizijos, kad tikrai ne kiekviena, nesėdėtų kiekviena savo bokštį užsidaręs. Aš, aš prašyčiau suteikti šią galimybę man aptarti visą tai su kolegomis ir uh, Dėl biologinės įvairovės aš sugrįšiu pas jūs dar atsakysiu tą klausimą, kiek vėliau aš dabar tikrai negaliu pateikti jums tikslaus atsakymą, galėčiau pateikti jums kažkokį miglotą atsakymą tiesiog išsisukdamas to klausimo, bet aš mieliau atsakyčiau jūsų klausimą tiksliai, bet šiek tiek vėliau. Dabar dėl konsultavimas su Europos parlamentu, bet juk man atrodo, aš tikrai konsultavausi su Europos parlamentu ir Europos parlamentas labai aiškiai viską pasakė, ką galvoja apie Europos komisijos darbo programą. Uh, Ir dar noriu pasakyti, man atrodo, ponas Lyzės labai atvirai tai pasakė, galbūt jo pozicija yra vienokia, bet galbūt jo frakcijos pozicija yra kitokia, o aš turiu dirbti su Europos parlamento daugumos nuomonė. Pristačiau komisijos darbo programą, išklausiau pozicijas, pateikiau savo reakciją, tačiau dėl kai kurių klausimų sprendė ne Europos parlamento dauguma. Tai jeigu jūs sakote, kad aš neklausiau Europos parlamento, tai ne, aš tikrai klausiau Europos parlamento ir plenarnėse sesijose, ir frakcijose, kai kurias nuėjau, aš klausiausi pozicijos, tačiau reikia pasakyti, kad tikrai e, teikti, kad nesikonsultavau su Europos parlamentu būtų netikslu. Dėl TTIP, dėl transatlantinės investicijos, transatlantinės investicijos sutarties, Komisija tikrai siekia užtikrinti skaidrumą ir dėl dėrybinių dokumentų taip pat aš nesuprantu, kaip būtų galima teikti, kad tik tai nutekinus informaciją jūs esate informuomi. Pone Štober, jūs esate komisijos patarėjas. Ar kiekvienas Europos komisijos narys turi teisę paskirti mm, visą eilę patarėjų. Panašu, yra pirmininko vienas iš patarėjų, ponas Benija, taip pat e, buvo ir ponas Štoiber, ir aišku, pasidalys savo patirtimi, savo ilgametę patirtimi su mumis. Ir aš labai aiškiai sakiau, ir čia galiu pakartoti, kad planuoju, kai rengiu planus dėl geresnio reguliavimo, aš tikrai pasirūpinu, kad visos suinteresuotos šalis būtų išklausytos. Visos suinteresuotos šalis tikėtino su tuo darbu, kurį aš atlieku. Aš tikrai įsiklausau į tai, kas yra geriausia praktika ir geriausia patirtis valstybės narėse. Kai kurios valstybės narės sako, kad sėkminga yra one in, one out principą taikyti, kiti sako, kad reikia nacionalių lygmenių galbūt tai kurti, galbūt ne visuomet tai, kas pasiteisina nacionalių lygmenių, ne, gali pasteisinti europinių lygmenių, reikia įvertinti daug aspektų, pavyzdžiui, gal, galime galvoti, pavyzdžiui, Zaulėlydžio punktai e, teisės aktuose galbūt ir būtų naudingi, nes tuomet e, būtų priversti žmonės pamastyti, ar teisės aktas e, dar gerai veikia, ar jis naudingas ir taip toliau. Aš žinau, kad mes politikai dažnai žiūrime į ateitį, labai dažnai yra didelis noras žiūrėti į teisės aktus ir siekti juos tobulinti. Taip, bet man atrodo, kad aš lyg ir atsakiau jūsų klausimus. Labai ačiū. Dėkuoju už išsamus atsakymus. Dabar turiu šiokią tokią problemą. Yra 25-26 kolegos norintis pasisakyti, o po 8.20 vicepirmininkas turės išvykti. Taigi, kolegos, prašyčiau kalbėti daugiausia vieną minutę. Ir tikiuosi, kad vicepirmininkas liks mums šiek tiek ilgiau, kad galėtų atsakyti visus jūsų klausimus. Ivo Belet. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, geriausia man bus kalbėti olandų kalba. Mes kalbėjome apie žiedinę ekonomiką. Ir aš turėčiau vieną papildomą klausimą. Mes kalbame apie atliekų politiką, jūs apie tai kalbėjote ir klausimų metu, taip pat ir šiandien. Taigi reikėtų mums žiūrėti į tai, kaip atliekos iš išplaukia iš ES. Reikalingi tam tikri rodikliai. Yra Europos žaliavų, kurios yra naudojamos ne ES, tačiau yra išvežamos iš ES. Kalbant apie tvarumą, tai yra susiję ir su sveikata. Atrodo, kad jūsų įgaliojimą apima beveik visus klausimus. Bet be jokios abejonės visi šie klausimai yra labai jautrus. Jie yra susijęs su sveikata, su jaunų žmonių sveikata. Taip pat man svarbi yra ir maisto tiekimo mokykloms tema subsidiarumo klausimas, audito rūmai yra pateikę savo pastabų šiuo klausimu ir visi šie klausimai yra svarstytini. Dėkuoju. Septant. Prašau laikytis kalbėti skirto laiko. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Visai neseniai, kalbėdamas su Lordu Mandelsonu, jūs sakėte, kad biurokratijos mažinimas nėra ideologinis klausimas bet jūs anksčiau kalbėjote apie šiuos klausimus su mažom ir vidutinio dydžio įmonėms ir apie jų baimės. Kasgi mums kelia nerimą? Mums yra svarbus pokyčiai, tai yra labai svarbus metai, kalbant apie klimato kaitą, nes vyks labai svarbi konferencija Paryžioje, Taip pat labai svarbus sustikimas vyks ir vystimosi klausimais rugsėjo mėnesį šiais metais. Kaip jūs galėtumėte e, pakomentuoti, kas galėtų sumažinti mūsų baimės, kas galėtų parodyti, kad jūs esate įsipareigoję išsaugoti e, svarbiausias buveinės ir svarbiausius klausimus. Dėkoju. Hans Derker. Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, ponė vicepirmininkė, matydamas jūs čia. Nuostabi mintis buvo surenkti pasikeitimą nuomonėmis. Kolegos kalbėjo apie žiedinę ekonomiką. Ir aš turiu keletą papildomų klausimų. Praėjusį trečiadienį surengiau susitikimą E, pusryčius e, Flandrijos regione, e, kuriame siekime pasikeisti geriausią praktiką. Mes apsilankėme dviejose įmonėse, kurios vykdo puikią praktiką. Taigi po tos patirties aš turiu keletą klausimų. Visi sutarė, kad Europoje vidaus rinka yra nepaprastai svarbi. Mūsų europiniai tikslai turi atspindėti bendros rinkos tikslus. Mums yra reikalinga atliekų direktyva. Komisija turėtų kartais taikyti požiūrį skirtą konkrečioms šalims. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs ketinate daryti, kad numatytumėte vienodas lygias sąlygas. Kitas klausimas. Žiedinė ekonomika reiškia konkurencingą ekonomiką įmonė, pavyzdžiui, bando proteguoti e, perdirbimą ir kaip būtų galima jai padėti. Ir dar vienas mano klausimas. Daugelis e, prekių jau yra retos ir jų skaičius mažėja, mums trūksta strateginių e, pagrindinių dalių, kurios yra reikalingos mūsų gamintojams. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti išteklių, išteklius Pone Berder, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais parlamentarai pritarė rezoliucijai, kurioje buvo prašoma parengti ES veiksmų e, planą dėl um, laukinės gamtos. Iš tiesų, šis klausimas yra labai svarbus, nes jis yra susijęs su e, nusikaltimais pasaulyje, su, nelegaliu, su nelegalia prekyba. Ir um, Šis klausimas yra labai svarbus. E, e, Kinija neseniai uždraudė e, dramblio kaulo tai, gaminius. Kitos šalis taip pat imasi priemonių bandančių uždrausti priekybą tokiais objektais. Ponas Junkeris sakė, kad imsis svarbių veiksmų svarbiais klausimais. Šis klausimas yra labai svarbus. ES privalo imtis veiksmų šioje srityje. Jūs esate e, atsakingas už svarbius klausimus ir ar jūs palaikysite komisijos narį Veller, imantis veiksmų ir ar jūs sutinkate, kad ES turi imtis skubių veiksmų ir svarbių veiksmų? Dank u voorzitter. Voorzitter, ik ben plaatsvervanger in deze commissie. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš esu pakaitinė komiteto narė, dirbau INTO komitete, kuris svarsto priekybos klausimus. Ir aš norėčiau užduoti e, klausimus e, ponui e, Timmermans. Buvo kalbama apie Vattenfall bylą prieš Vokietiją. Vattenfall iškėlė STS sąlygą, norėdama uždrausti tam tikras energijos rūšis. Aš nemanau, kad Niderlandai turėtų padaryti panašų sprendimą. Ponas Junkeris yra kalbėjęs apie TTIP ir Prancūzijos požiūrį į šią sutartį. Ar jūs ketinate e, imtis veiksmų dėl ASDS e, Niderlanduose? Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Geresnis reglamentavimas e, reiškia ne tik geresnį dokumentą, bet ir geresnį dokumentų įgyvendinimą. valstybės narės turi būti stebimos, ar teisės aktai yra perkeliami tinkamai į teisę. Partnerystė su piliečiais taip pat yra labai svarbus klausimas. Piliečiai turėtų aktyviai prižiūrėti, ar aplinkosaugos teisės aktai yra įgyvendinami. Ponas Potočnikas atsakingas už aplinkosaugos klausimus ėmėsi iniciatyvų dėl prieigos prie teisingumo. Mano klausimas būtų toks, ar mes galime tikėtis teigiamų žingsnių dėl aplinkosaugos inspekcijų ir patikrinimų ir galimybės pasinaudoti teisingumu. Ačiū. Dėkuoju dabar kolega Evy. Ačiū. Pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, aš norėčiau pasinaudoti duomenimis, kuriuos paskelbė aplinkosaugos agentūra. 6 e, iš 14 tokių rodiklių rodo neigiamas tendencijas trumpu, viduriniu laikotarpiu ir ilgu laikotarpiu. Kalbant apie tuos rodiklius, aš norėčiau pasakyti, kad situacija prastėja daugelyje sričių pavyzdžiui, biologinės įvairovės, transporto poveikio, šiltnamio efektą sukeliančių dujų, klimato kaitos ir poveikio aplinkai ir sveikatai. Savo pranešime agentūra pabrėžia tai, kad 4600 e, e, mirčių yra susijęs su oro kokybe Tačiau komisija ketina atidėti e, tokio dokumento svarstymą. Tai galėtų sumažinti mirčių skaičių. Aplinkosaugoje esama cheminių medžiagų, kurie gali pakeisti endokrininę sistemą, tačiau komisija kol kas nėra pateikusi tokių junginių gairio. Nors generalinis aplinkosaugos direktoratas yra paskelbęs tokias gairias. E, tai žinoma turės poveikio ir pramoniai. Ačiū. Dabar o, ponas Florens. Ačiū. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus. Sveikinu Jūs, vicepirmininkė, atvykus. Nenorėčiau dabar beltis į ginčius. Aš norėčiau pasveikinti Jūs laikantis tokio pobūdžio, tokio politinio pobūdžio. Manau, tai yra puikus po požiūris. Jūs norite turėti tikslų, aiškiai žinote, kaip juos pasiekti. Ir mums taip pat reikia siekti išvengti tam tikro mentaliteto. Aš norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė dėl atliekų direktyvos. Jūs ketinate atsiimti e, direktyvą, kaip tai pagerins situaciją, ar tikslai bus labiau įpareigojantis, kaip jūs numatysite, kad naujas pasiūlymas bus geresnis aukštos kokybės. Kolegos sakė, kad vyriausybės laikosi įvairių nuomonių ir interpretacijų ir tai sukelia didžiulių teisės aktų vykdymo problemų. Mums yra reikalingi ir pareigūnai, kurie būtų atsakingi už teisės aktų vykdymą. Aš norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai manote. E, vicepirmininkas Parniu. E, e, Ačiū. Vicepirmininkė, mielas kolega, Džiaugiuosi, kad <laughs> galėjau išgirsti dalį jūsų pasisakymo ir tikrai su džiaugsmu noriu Jums pateikti štai tokį klausimą, trumpą. Jau kuris laikas yra siūloma e, peržiūrėti lobistų skaidrumo sąrašą, lobistų, kurie nori susitikti su komisijos nariais, Europos komisijos generaliniais direktoriais, jų kabinetais. E, jie turi susiregistruoti į sąrašą. E, nuo 96 metų yra mm, registruojamas toks sąrašas ir gal galėtumėt mums pasakyti, kada bus žengta toliau um, pateikiant tą mm, Europos komisijos e, pasiūlymą Europos parlamentui, ko mes prašome, nes, e, na, man atrodo, tai kaip ir atitiktų tą visą jūsų skaidrumo politiką. Uh, Ačiū. Žiūrėk, Erik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik ben blij dat ik eh, de heer Timmermans. Ačiū. Man labai malonu matyti Jūs, ponė Timermans, parlamente. Netrukus vyks rinkimai. Aš norėčiau pakalbėti apie buveinės. Šiuo metu vyksta inventorizacija ir tokios šalis kaip Niderlandai, pavyzdžiui, turi pasirūpinti, kad įgyvendintų Natūra 2000 E, programą. Antrame paragrafe, trečiame punkte yra kalbama apie įgyvendinimo priemonės ir socialinę bei ekonominę veiklą. Apie tai jūs kalbėjote anksčiau. Aš manau, kad jūs apie tai labai daug žinote. Mano klausimas yra e, toks vyksta e, šios e, buveinių direktyvos e, peržiūrėjimas. Mane ši direktyva labai domina. Žmonės gyvenantis provincijose sako, kad nori, kad tai būtų daroma ir nori, kad tai būtų tinkamai įgyvendinama. Kolega Bonafè. Viceprezidente, grazie della sua presenza qui che ritengo Čia pirmininkė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Manau, kad tikrai labai svarbu tai. Ir tai, ką girdėjausi, tai, manau, buvo tiesiog muzika, manau, sims, kaip ir daugeliu kitų kolegų, nes pasakėte, kad tvarumas nuo šiol bus vienas iš pagrindinių komisijos politikos uh, ramščių. Akivaizdu, visi e, norime, kad e, mūsų ekonomika pradėtų aukti, bet labai svarbu yra, kaip tai e, vyks. Mm, plėtros modelis, kuris, kuris liko jau mum už nugarų, yra nebetinkamas, dabar reikia galvoti apie tvarumą, kuris būtų visų politikos ryčių pagrindinis elementas turime e, tvarumą vertinti nebe kaip naštą, o kaip atsiverančias galimybės. Ir čia, manau, tikrai galime puikiai padirbėti. Ir kaip jūs matėte šį vakarą, kai eina kalba apie žiedinę ekonomiką, mes tikrai norime toliau visi dirbti šia kryptimi. Mes norime, kad būtų sukurtas dar vienas milijonas darbo vieno mes, vietų. Mes norime dar to vieno procento BVP augimo. Ir Dabar noriu paklausti, ar jūs galvojate, kad jūs galėtumėt garantuoti šiandien, jog terminų bus laikomasi ir iki metų pabaigos tikrai sulauksime to naujo pasiūlymo. Labai tikiuosi, kad jis bus ir platesnių užmojų, galvojant apie tai, kaip tą rat, gamybos ratą uždaryti, užbaigti, kad tikrai tai būtų žiedas nuo uh, lopšio iki kapo, tai kaip jūs sakėte. Uh, Ir tikrai nenorime atsitraukti nuo tų tikslų, kurie suderinti naujame pasiūlyme. Žinau, kad jūs esate ekspertas ir e, šioje srityje ir tikrai dirbsite pasiraitojęs um, rankovės, ar, ar tikrai pakaks junkerio komisijoje um, ryšto? Tenka. Aš, aš pabijau, kad gal nebus labai malonu, jeigu teirausiu taip, kaip ketinau, bet aš norėčiau vis tik tai pasiklausti dėl tų um, kilnių tikslų. Uh, kad nebūtų, pavyzdžiui, galvojant apie, tarkim, offshore'nės platformas ir poveikio įvertinimą, kiek jų yra ir e, tų offshore'nių platformų iš tikrųjų įdomu yra pažiūrėti tam skirtą direktyvą ir aš galvočiau, kad reikėtų e, poveikio įvertinimą atlikti, e, kad reikia siekti, ne kažką nustebinti, o siekti tiesiog perspėti žmonės, kas bus, jeigu bus priimti pasiūlymai, man atrodo, būtų prasminga įvertinti situaciją ir pagrindinis dalykas yra išvengti būtent netikėtumų. Thank you, and now Mr. Faria. Ačiū, ponas Faria. Grazie, Presidente. Um, ehm, senhor Vice-Presidente, antes de mais, bem-vindo e é uma honra para todos nós que o senhor esteja aqui pela primeira vez. Vice-Pirmininkė sveikina atvykusi mūsų posėdį pirmą kartą lankotės komit, šiame komitete, bet tikiuosi daug kartų jūs dar pamatyti. E, taigi, pirmas visai pirmininkė, mm, parlamentas patvirtino pirmos svarstymų poziciją dėl. procedūras dėl e, medikamentų ir uh, Kol kas dar nesulaukėme atsakymo iš jūsų, nors pateikėme savo poziciją ir, ir kaip šešėlinis priešėjai galiu tai pasakyti, kai kurios um, girdime iš kai kurių valstybių narių iš garsų, ženklų tokių, kad bus atsimtas pasiūlymas Bet juk parlamentas pritarė šiam teisės aktui, tai tikrai būtumėm prieš tai, jeigu šis teisės aktas bus atsimtas. Mes tikrai norime, kad būtų novatoriškų produktų, kad um, naujoviški gydimo būdai ir naujoviški um, vaistai būtų prieinami piliečiams, kad būtų galima nacionalinės sveikatos sistemose naudoti inovatoriškus gydimo metodus ir naujus vaistus. Taigi, vice pirmininkė, uh, <clears throat> Ar komisija ketina kažką šio klausimu daryti, ar bus pasiūlymas, ar kokie yra jūsų planai. Taip, žinau, kad nenorite, kad kalbėtumėm ilgai, bet kokiu iniciatyvu imsis komisija dėl prieigos prie naujoviškų vaistų, ypač, va, pavyzdžiui, dėl hepatito C gydimo? Tas Brums. Micro. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, señor Timmermans, quiero entender y valorar. Pone Timmermansai. Sakėte, kad e, norėsite dirbti nuosekliai, laikytis holistiško, integruoto, visapusiško požiūrio. nors ir nenorite matyti stiklinės kaip pusiau tuščios, aš ma manau, kad vis tik tai jūs lyg ir nenorite prisijimti lyderio vaidmens teisės aktų leidybos mūšyje. Iš esmės, žinia, kurią jūs stengiatės perduoti, yra pavojinga, kadangi ji klaidina mūsų piliečius Jūs kalbate apie atliekų deginimą ir sakote, kad jeigu nebus imtasi veiksmų, tai kainuos. Ir bus dar tas antrinis poveikis, jūs sakėte, kad kalbėjote su pramonė šiais lasmais, tai aš noriu išgirsti, kaip jūs atsižvelgsite į piliečių poziciją, poziciją kaip atsižvelgsite į regionės ir vietos valdžios poziciją. Ačiū panašlek. Uh, Mr. Vice Chairman, uh, this Commission stated. Uh, Pane vicepirmininkė, komisija išdėstė pagrindinius prioritetus, tai yra augimas ir darbo vietos. Šiandien kelis kartus paminėjote tai, kad, aišku, tai turi daryti su tvarios plėtros principais. Taigi, kaip Jūs paaiškinsite mm, ES tokią politiką, kai energetikos klimato tai, tikslai yra nustatomi, tačiau iškastinis kuras išlieka? Uh, yra iš tikrųjų Europos skatinama kenkminga žemės ūkio metodika aplinkai ir į tai, tai nėra įvertinama. Ačiū šis atsakymus. E Hvala, Giovanni, pozdravljam gospodina. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti pana Timermansą. Taip suprantu, kad jūs įgaliojame yra geresnis reguliavimas ir jūs stengsitės, kad tai būtų užtikrinta, tačiau nesupratau iš jūsų atsakymų štai ko. Jūs sakote, kuriuose valstybėse narėse teisės aktai yra gyvenami per nelyg griežtai, kitose valstybėse narėse to nėra. Aš prisimenu Tito Jugoslavijos vadovą, kuris sako, kad reikia griežtai laikytis įstatymų ir aš manau, kad turime žiūrėti į teisės aktų prieimimo procesą, kaip galime panaikinti 28 teisinės sistemas ir užtikrinti e, darnumą, kaip jūs pasieksite e, to darnumo ir išlumo e, ir kaip vis tik tai leisite tuo pačiu metu valstybėms narėms priderinti savo teisės aktus, teisinės sistemas. Sveikinu tai, kad E, jūs galvojate, kad tvari plėtra yra ne vien tik tai aplinkos klausimas, bet taip pat ir visos visuomenės um, klausimas. Tvari plėtra žiedinė ekonomika, džiaugiuosi, kad tai yra jums artimi svarbus klausimai. Tikiuosi, kad tai tikrai bus visų politikos ryčių uh, E, nes iš pagrindinių elementų aš, aš žinau, kad jūs siekiate kažką padaryti, tais klausimais jaučiate pareigą ir jeigu prisimintume ankstesnę kadenciją ir štai dabar žiūrėtumėm komisijos prioritetus iki 2010 metų, reikia prisiminti, kad buvo pakankamai ilgos diskusijos. Ar jūs įgyvenysite tos prioritetus, ar bus kažkas iš jų išimta? Taip pat praeitoje kadencijoje kalbėjome apie efektyvų išteklių naudojimą, ne vien tik tai energijos, bet ir kitų išteklių. Išteklių naudojimo efektyvumas yra lemiamos svarbos, kai galvojame mūsų ekonomiką. Reikia tikslų dėl žaliavinių prekių panaudojimo, dėl žemės panaudojimo, dėl kitų išteklių panaudojimo. Aš tikiuosi, kad tai bus padaryta. Ah, you, ačiū pirmininkė, ačiū panė Timirmansai. Aš manau, kad aš paremsiu jūsų darbo atverkę, ypač jūsų siekius mažinti biurokratiją padaryti viską, kad viskas būtų aiškiau, paprasčiau. Tačiau mane kiek tai klaidina jūsų tas nesugebėjimas aiškiai pasipa, pasisakyti dėl Vilnių mokslinio patarėjo. Aš galiu mm, pacituoti jūsų pasisakymą nuo frakcijoje, kur klausiau jūsų dėl pagrindinio mokslinio patarėjo jūs, ir štai cituoju protokolą. Atsiprašau, aš mačiau tai savo lape galvoju apie ką čia kalbame, taip, bet galiu pasakyti, taip, mes turėsime pagrindinį mokslinį patarėją. Taškas, citatas pabaiga. Taigi, kada mes jį turėsime? Ačiū, ponė Miller. Visai pirmininkė, mes čia diskutuojame komisijos pasiūlymus dėl įvairių dalykų pavyzdžiui, dėl planavimo uždraudimo žemės ūkio ir pramonė. Noriu paklausti, ką Jūs galvojate apie tai, kaip tai dera su Um, transatlantinės investicijų partnerystės dėrybomis, toliau visas tas lasmas dėl energetinės sąjungos ir išlakų tikslų po 2020 metų, ką jūs ketinate daryti šioje srityje, kaip užtikrinsite tą politikos perėjimą, kurio mums reikia, tą, tą, tą transformaciją, man atrodo, kol kas to siekiama nepakankamai ryštingai. Ką jūs galvojate apie tos teisės aktus, kuriuos mes turime dabar, ar, jų, ar jie yra tinkami, galvojant. Ar, Ar jų pakaks, norint pasiekti 2020 metų tikslų? Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti, lab, kalbėti labai greitai. Noriu padėkoti Jums už įžango žodį dėl tvarios plėtros, kuri turi tapti visų politikos ryčių neskirima dalimi. Jūs sakėte, kad priimsite teisės aktų, kad teisės aktai būtų geresni. Tai viskas akivaizdu, tačiau tvari plėtra tai yra taip pat ir um, teisės teisės, tai reiškia apsauga. Ir aš noriu pasakyti, kad ta, ta, ta kryptis, kur yra pasirinkta, netitinka naujos tos situacijos, kur aplinka, aplinkos būklė nuolat blogėja. Ir toliau dėl biologinės įvairovės noriu paklausti. Vienas toks informacinis elementas. Šiandien esame tokia situacija, kur turime iš tikrųjų prisimti atsakomybę už biologinės įvairovės mažėjimą visose lygmenyse, lygiai taip pat kaip ir dėl klimato kaitos. Iš tikrųjų esame jau e, šeštame mm, etape ryšių išnykimo nuo pasaulio pradžios, tai iš tikrųjų tai situacija yra baisi. Ir paskutinė pastaba yra dėl vandenynų turime jūro ekonomiką, tai yra nauja politikos rytis, kuri gali užtikrinti ir augimą, ir čia ir moksliniai tyrimai labai svarbus, ir plėtra taip pat. Europos Sąjunga galėtų užtikrinti, kad ji būtų lyderė palyginti su kitomis e, ekon, svarbiausias ekonomikos, besivystančios ekonomikos valstybėmis, būtent čia jūrų srityje, kadangi mes tikrai esame svarbiausia jūrinė jėga ir mes turime ir jūrų politiką. Last but not least, Mr. Brennan. Panas Brennan. E, po devinių mėnesių Paryžiuje vyks dėrybos dėl klimato kaitos. Tai yra viena didžiausių grėsmių žmonijai. Iš tikrųjų, jeigu mes galėtume išgelbėti savo ekonomiką e, aplinkos sąskaitą, tai būtų tikrai abejotina pergalė. Aš e, galvoju, Ar jūs sutiktumėte su filosofu Francis Baconu, kuris sakė, kad jeigu norime pasiekti tokių rezultatų, kokie iki šiol nepasiekti, tai turime naudoti metodus, tokius, kurie dar iki šiol nenaudoti. 16 amžiuje tai buvo bandoma paraginti originaliai mąstyti, ar jūs esate pasirengęs taip elgtis ir kaip numatytumėte parodyti tą originalumą. O dabar vicepirmininkas. Ačiū visiems už klausimus. Nežinau, ar įstengsiu į visus atsakyti per man likusį laiką, bet pasistengsiu. Ponas Belėt, iš tikrųjų jūs teisus yra didžiulė problema išvežimo atliekų iš ES. Tai yra didelė problema dėl to, kad ne visos valstybės narės turi teisinę sistemą, kuri draustų tai daryti. Pavyzdžiui, aš kalbėjau su prancūzijos verslininkais dirbančiais atliekų, e, tai yra metalo laužo srityje. Prancūzijoje, pavyzdžiui, yra privaloma visus sandorius vykdyti pasitelkiant banko pervedimus, tai yra ne grinaisiais pinigais. Belgijoje, Vokietijoje, Niderlanduose galima mokėti grinaisiais šioje srityje. Ir jeigu taip elgiamasi, o mes visi žinom, kaip metalo laužo verslas veikia, tai tuomet yra žymiai sudėtingiau išvengti administracinių spragų. Tarsi laikomasi visų teisės aktų ir ES teisės aktų, bet yra vienas iš pavyzdžių, kaip valstybių narių teisiniai skirtumai iš tikrųjų neleidžia išspręsti kai kurių spragų. Pavyzdžiui, tokiose rytise kaip metalo laužos. Tai yra vienas iš pavyzdžių. Ir iš tikrųjų, bendraudami su verslininkai, su MVI valstybėse narėse, aš sužinau tokių konkrečių pavyzdžių, ir tai duoda mums peno apmąstymams, ką daryti ES lygmenį. Taigi, ponė Belet, galiu pasakyti, kad tikrai mūsų regos laukia ši problema yra vaisiai mokykloms. Mano mėgstamiausia tema. Komisija vertina šiuo metu šį klausimą komisijos narys Hogan ir aš pats, na ir norėčiau pataisyti jūs, dabartinė padėtis e, ne visiškai iš tikrųjų tokia, kaip tai pateikia audito rūmų apskaitos skyrius savo ataskaitoje. Ir šiuo metu iš tikrųjų viena iš didelių problemų yra subsidiarumas, bet komisijos narys atsakingas vykdo atitinkamą peržiūrą Na ir mes kol kas turime tiesiog įvertinti padėtį ir ar viskas atitinka tvarumo standartus. Ir turime, aišku, klausti savęs, ar ES čia funkcija būtų teikti vaisius mokykloms. Bet e, komisijos narys puikiai supranta, kokia yra Europos parlamento nuomonė šios ryties ir komisijos narys Hogan iš tikrųjų atlikdama savo vertinimą atsižvelgs į visą turimą informaciją. Perinu prie kito klausimo. Praleidau keletą klausimų, tai gal laiku ir atsakysiu viską. Dėl laukinės gamtos ir nusikaltimų laukininkam, tai aš turėsiu atsakyti į šitą klausimą raštu, nes iš tikrųjų neturiu pakankamai žinių, kad šiandien e, atsakyčiau. SDS, e tai yra viena iš mano atsakomybės ryčių, ačiū, kad priminėte, aš e, vertinsiu, ar tai priimtina ar ne, ar tai gali būti padaryta tik dėrybų pabaigoje. Jūs žinote, kokius sprendimo būdus šiuo metu nagrinėja komisija. Ir iš tikrųjų mes aptarsime, ar tai reikalinga ir jeigu reikalinga, tai kaip turi atrodyti, bet įsiklausiau išsakytas pastabas, kai kurios jų iš tikrųjų yra teisingos. Tačiau jeigu kai kas sako, kad ISD sistema bus demokratijos pabaiga, tai aš manau, kad čia truputį perdedama, nes e, iš tikrųjų yra daugybė ISD sistemų visame pasaulyje. Galbūt tai nėra tobulas sprendimas, galbūt um, tarptautinis teismas turėtų to užsiimti, bet e, mes tikrai išnagrinėsime šį klausimą. Jūs jau pasidarėte savo išvadas, aišku, ir čia ir yra problema. Mūsų prašoma atidžiai įsigilinti į kažką, išanalizuoti, bet e, prašantieji patys jau yra tarsi viską išsianalizavę ir pasidarė išvadas. Taigi, bet mes savo ruoštų iš tikrųjų viską nagrinėsime ir savo išvadas parengsime proceso pabaigoje. Taip mes turime geriau įgyvendinti dabartinius teisės aktus ir mes nagrinėsime pažeidimų nagrinėjimo galimybę. Ne viskas tobulą ES lygmenių kol kas, bet iš tikrųjų tai taikytina ne vien aplinkosaugos ryčiai, tai taikytina visiems teisės aktams, kalbant apie jų įgyvendinimą. Toliau galimybė kreiptis į teismus. Veikla šioje srityje vyksta ir aš noriu, kad mūsų darbai atitiktų komisijos politinius prioritetus ir geresnio reglamentavimo tikslus. Mm, aš jau anksčiau sakiau, kad dėl bioįvairovės aš pateiksiu atsakymą raštu, nes apie bioįvairovę buvo išduota klausimų ir pirmojo klausimo raundo metu. Mm, iš tikrųjų, oro mm, teisės aktų paketas nebuvo atsiimtas, aš noriu mm, patikslinti. Mes nagrinėjame pakeitimus šio paketo nuostatų po to, kai baigsis Europos parlamento pirmasis skaitimas. Taigi, vėliau su komitetais ir pranešėjais, dar grįžime prie šio klausimo, nenorėčiau, kad būtų kažkokių nesusipratimų. E, šis teisės aktas neatsijimtas. E, dar vienas kolega klausė, ką dabar mes darome. Turime mes elgtis labai atsargiai. Jeigu teiksime dabar naują pasiūlymą dėl, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos, tai aš nusižengsiu tiems standartams, kuriuos pažadėjau jums ir Europos parlamentui bendrose diskusijose. Taigi, aš tikrai neskelbsiu dabar dalimis, nepasakosiu dalimis apie šios teisės aktus, bus teikiamas bendras paketas. Toks yra mano ketinimas. Dėl skaidrumo registro mes norime susitarti su Europos parlamentu dėl privalomo skaidrumo registro, kontaktų registro. Komisija iš tikrųjų padarė gerą pradžią, diskusija dar nesibaigė. Bet iš tikrųjų paraginčiau Europos parlamentą vadovautis to pačiu požiūriu ir parlamento nariai turėtų iš tikrųjų skaidriai e, pristatyti, su kuo jie susitinka, su kuo bendrauja. Ir parlamento nariai turėtų taip pat turėti prievalę registruoti tokius susitikimus. Tai iš tikrųjų didintų skaidrumą. Ir aš esu pasirengęs kalbėtis ir su verslo įmonėmis ir galvoti, kaip mes visi galime e, daryti pažangas jos srityje ir ketinu diskutuoti apie tai ir su taryba dėl buveinių direktyvos peržiūros. Mes šiuo metu apie tai kalbame. Aš tikrai nenoriu, kad standartai būtų sumažinti ir galvodamas apie geriausiai savo pažįstamą šalį, būtent Niderlandus, žinau, kad daugelis problemų kilo dėl to, kaip nacionaliniu lygmeniu ši direktyva buvo įgyvendinama. Nors e, iš tikrųjų tai visada neigia žemės ūkio ministrai vienas po kito, bet aš vis dar manau, kad, e, na, galvojant apie tai, kaip skirtingai valstybėse narėse įgyvendinama ši direktyva, tai iš tikrųjų akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės susiduria su daugiau problemų. Uh, Galiu patvirtinti, kad mes siekime ambicingų tikslų dėl atliekų šalinimo, o dėl žiedinės ekonomikos. Aš manau, kad iš tikrųjų šiemet būtinai turi būti pateiktas šis pasiūlymas, dar ir dėl tos priežasties, kad turime e, viską parengti, galvojant taip pat ir apie Junkerio plano projektų įgyvendinimo. Turime šios elementus suderinti. Ir manau, kad galvojant apie tas pramonės sritis, kuriams tai aktualu ir visuomenė, aš būčiau tikrai nustebęs, jeigu tie projektai, kurie gali būti finansuoti iš viešosios ir privačiosios partnerystės, iš privataus sektoriaus partnerystės, kad jie to nepasinaudotų. Iš tikrųjų, žiedinė ekonomika bus patraukli investicijų sritis pagal Junkerio planą. Buvo kalbama apie offshore'inės platformas. Apie tai jau kalbėjome įtre komitete, taigi aš nenustebau. Išgirdęs šį klausimą, atsakyti galiu taip pat, kaip atsakiau ir tada. Tikrai nemanau, kad offshore'inėms platformoms bus e, suteiktas kitokios sąlygos nei kitoms. E, aš taip nujaučiu kad jeigu mes nuspręstumėm su išorinėmis e, platformomis e, elgtis kažkaip skirtingai, taikyti kitokias nuostatas, tai ir um, vidaus dėgymo technologijos irgi persikeltų kažkur e, kitur ir tomis nuostatomis pasinaudotų. Dėl vaistų. Negaliu dabar dėja atsakyti jums, E, norėčiau atsakyti raštu. Aš rengiausi kalbėti, ne, ne, neketinau šiandien kalbėti ir nesiruošiau kalbėti apie vaistų kainas ir panašiai, bet atsakysiu raštu. Taip, žiedinė ekonomika svarbi augimui ir užimtumui ir svarbu pasiūlymą dėl žiedinės ekonomikos derinti su Junkerio planu. Taip, aš neneigiu, kad iš tikrųjų kai kurios teisinės iniciatyvos galbūt prieštarauja viena kitai ir parlamente turbūt akivaizdu, kad e, kartais iniciatyvos ir nuostatos skiriasi, bet e, tokia yra ES politinė sistema, politinė įvairovė, o komisija turi užtikrinti maksimalų nuoseklumo lygį. Nors pripažįstu, kad mums iš tikrųjų reikia dar nuveikti nemažai, kad e, mūsų darbai būtų pakankamai nuseklus. Tačiau bet kurioje demokratinėje visuomenėje turi būti derinami skirtingi visuomenės interesai ir būtina rasti tinkamą pusiausvyrą, kas yra visada labai sudėtinga. Taip suprantu, kad e, šis komitetas taip pat ieškos pusiausvyros ir kitokios nei kiti komitetai. Dėl teisės aktų. Aš jau sakiau, kad direktyva yra privaloma, direktyvos tikslai yra privalomi, tačiau direktyva leidžia valstybėms narėms pasirinkti metodus, kaip tų tikslų pasiekti. Toks yra direktyvos supratimas, tokia jos apibrieštis. Ir tai nereiškia, kad suteikiama kažkokia laisvę. Jeigu norime vienodai įgyvendinti teisės aktus, tai neturi būti renkamasi direktyva, tuomet reikia reglamento. Tuomet nereikia reglamento perkelti į nacionalinius teisės e, aktus. Panas Lainin klausė, kokiu tikslu mes atsisakysime. Neketiname atsisakyti jokių tikslų, mes išsaugosime savo ambicijų lygį, kalbant apie visus klausimus, apie visą tai, apie ką kalbama 2020 strategijoje ir panašiai. Ir tai, apie ką mes kalbame tarptautinių lygmenių, tos diskusijos toliau tęsis ir ES turi stengtis išlikti lyderę ir mūsų tikslai po 2015 metų taip pat remiasi e, tais tikslais, kurių ES laikėsi ir iki šiol, na ir mes e, turėtume taip pat pateikti savo pažangos ataskaitą, nes mes sėkmingai visada užsibrėžėme naujus tikslus, tačiau reikia ir vertinti pažangą. Klonavimas nėra tas klausimas, apie kurį aš uh, Mm, galvoju kasdien, tai turėsiu, turėsiu atsakyti vėliau. Bioįvairovė jau atsakiau ir dar patiksiu atsakymą raštu. Na ir galiausiai noriu dar kartą pakartoti, kad esu nusiteikęs tęsti dialogą su Envi komitetu. Man čia diskusija labai svarbi ir iš tikrųjų suprantu, kaip svarbu e, palaikyti ryšius tarp komisijos ir Europos parlamento ir iš tikrųjų mm, dažnai mūsų klausimą, iš kur mes gauname mokslinės rekomendacijas. Viena iš frakcijų parlamente manęs paklausė, ar Europos komisijos pirmininkas įtesė savo pažadus Ir, na, taip, galima sakyti, kad e, iš tikrųjų pirmininkas pažadus tiesės e, ir su atsakingu komisijos nariu užtikrins, kad e, komisija turės geriausias ir patikimiausias mokslinės rekomendacijas iš tų specialistų, kurie yra kompetitingiausi jas teikti. to norėčiau ir baigti, pirmininkė. Ačiū vicepirmininkui Timmermans. Visų komiteto narių vardu norėčiau padėkoti jums ne vien už tai, kad skiriate mums nemažai laiko šiandien ir atsakėte į visus klausimus, bet ačiū už tai, kad taip išsamei atsakėte daugeliu kolegų. Ir iš tikrųjų stengiatės atsakyti kiekvienam mūsų komiteto nariui individualiai. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę, kad vicepirmininkas turėtų laiko išeiti iš salės, o po to tęsime darbą komitete, nes dar liko mūsų darbo tvarkės kitų punktų. Dear colleagues, we are going to start. Kolegos, teskime antrąją dalį mūsų posėdžio. Trečias punktas pirmininko pranešimai. Noriu pranešti, kad tarp parlamentinis susitikimas dalyvaujant nacionalinių parlamentų nariams mm, vyks rengintis Paryžiaus susitikimui. Taigi šis susitikimas vyks kovo 13 dieną. Ketvirtas punktas. koordinatorių rekomendacija vasario 26 dienos buvo išplatinta elektroniniu būdu. Jeigu nėra prieštaravimų, galime ją patvirtinti. Penkta dalis. Informacija apie vykstančias institucinės dėrybas, naujų maisto produktų dialogas 26 vasario įvyko posėdis e, ir diskusijoje buvo daugiausia kalbama apie politinius klausimus. Buvo kalbama apie klonavimą, nanomedžiagas, deleguotusius aktus, atsargumo principą, aplinkos elementus ir maisto produktus pagamintus iš audinių Ypatingas dėmesys buvo skirtas atsargumo principui ir aplinkos kokybei bei gyvūnų sveikatai ir geroviai ir etiniams klausimams. Ir daugeliu politinių klausimų buvo pasiektas sutarimas. Mm, kalbant apie deleguotusius aktus, reikia gilesnės analizės ir reikia imtis tolesnių veiksmų iki kito trialogo, kuris vyks kovo pabaigoje. Ir dabar šeštasis mūsų darbo tvarkės punktas um, - e, žaliųjų darbo vietų iniciatyva. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Grazie, grazie Presidente. Dunque, una... Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pristatyti šį dokumentą žaliųjų darbo vietų kūrimas. Tai nėra galutinis tikslas. Iš tiesų yra ne viena politika, kurios tikslas yra patenkinti mūsų piliečių poreikius tvariu būdu. Tvariu būdu tiek socialiai, tiek ir žiūrint iš aplinkosaugos pusės. Mums yra reikalingi aplinkosaugos ir socialiniai standartai, būtini tinkami rinkos instrumentai ir tikslai, kurie leistų nubausti teršėjus ir leistų mums siekti tvarių tikslų. Eurobarometras mums parodė, kad MVI yra pasirengusios investuoti į aplinkos, aplinkos nekenkiančias iniciatyvas. E, mes e, galime pasiekti bendrų tikslų, kurie padėtų visai Europai, prisidėtų prie žiedinės ekonomikos, užtikrintų geresnį atliekų pertvarkymą, taip pat leistų atskirti žaliavas ateities gamybos procesams. Taigi e, mes manome, kad e, įpareigojančių tikslų numatymas e, energetikai taupyti, energijai taupyti prisidėtų prie mūsų rinkos, taip pat padėtų paslaugas teikiančiams įmonėms. Tai taip pat atneštų naudos ir viešajam vieša, viešosioms administracijoms. Tokia iniciatyva būtų labai tinkama, ypatingai joms, nes joms dažnai trūksta finansavimo. Valstybės narės turėtų sukurti rotuojančių lėšų sistemą, kurią lėšas turėtų investuoti į atsinaujinančią energiją ir aplinkosaugos iniciatyvas. Tai užtikrintų geresnį pasidalymą naštą ir apimtų tas išlakas, kurio neapima ETS sistema. E, mums taip pat pavyktų sumažinti energetikos suvartojimą, e, kurti žalesnės paslaugas ir e, produktus ir apskritai užtikrinti mūsų darbą, kuris nekenktų aplinkai. Taigi žiedinė ekonomika yra labai svarbi, čia galime kalbėti apie ekonominius ir finansinius aspektus ir mums būtina suprasti, kad e, atliekos yra išteklius, kuris galėtų sumažinti mūsų vartojimą. Labai svarbu pasitelkti geriausią praktiką, kalbant apie valdymą, būtina naudoti pačias geriausias būtinių nuotekų sistemas, būtina dėkti inovacijas visoje Europos Sąjungoje, turime pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais, turime kūrybingai naudotis turimomis galimybėmis. valstybės narės turėtų stengtis siekti žaliųjų tikslų. EMAS yra labai svarbi ekologinio ženklo sistema, taip pat ir kitos iniciatyvos, kurios kūrė žalias darbo vietas ir prisideda prie aplinkos saugos tvarumo visoje ES. Mums taip pat yra reikalingas ir bendrijos mokestis, užtikrintis, kad būtų apmokestinta nedarbo jėga, bet vartojimas Mes turime apmokestinti produktų ir paslaugų įsigijimą. Tai yra kur kas novatoriškesnis požiūris. Todėl turime prisidėti prie e, žaliųjų paslaugų e, propagavimo. Tam pritarė ir viešoji administracija pristatydama žaliuosius pirkimus. Taigi valstybės narės turėtų pasirūpinti, kad EMAS sertifikatai būtų traukiami į pirkimų sistemą. Tai yra labai svarbu, nes produktai, prekes ir paslaugos e, turėtų atitikti bendrovių pasiūlymus. Tai ypač svarbu įmonėms, kurios dirba gamybos srityje. Buvo atlikti tas ne vienas tyrimas, rodantis, kad milijardo eurų. Užsakymus būtų galima atlikti energetikos sektoriui ir tai būtų, tuo būdu būtų galima sukurti daug darbo vietų. Tačiau jeigu mes panaudosime tuos pinigus kitaip, darbo vietų bus sukurta mažiau, taigi mums reikia pažiūrėti į rinkos poreikius, tokiu būdu galima daug pasiekti, daug ką galima nuveikti tiek valstybėse narėse, tiek individualiai, tiek kolektyviai, kuriant žalias darbo vietas. Ta galima padaryti jau dabar, pasitelkiant geriausios praktikos pavyzdžius, taip pat taikant paskatas pramoniai. Taigi mes skatiname komisiją, kad ji vykdytų savo iniciatyvas. Čia iš vicepirmininko pono Timmermans girdėjome, kad stinga valstybėse narėse kartais e, teisės aktų įgyvendinimo, bet nepaisant visko mes turime paskatinti komisiją atliekų tvarkymo e, direktyvų taikymą, nes tai galėtų sukurti papildomus tūkstančius darbo vietų kadangi buvo atidėtas į šalį e, atliekų paketas, nebus sukurta pakankamai darbo vietų. Taigi mes turime ieškoti, kuo tą pakeisti. Pradėsime dabar nuo šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, ponas Andulakis. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjai už pristatytą nuomonę. Tai yra puikus mm, pagrindas tolesniam darbui. Aišku, kad galima papildyti į papildomais elementais. Taip pat galvojame, kad mm, žalioji ekonomika gali sukurti naujas darbo vietas ir jų gali sukurti labai daug, tai yra neišnaudota dabar galimybė. Ir mm, tikrai tai yra labai pozityvu ekonomikos ciklui. Mes turime plėtoti žalę ekonomiką. Ir mm, mes tai galime padaryti tik tai įgyvendinami visus egzistuojančius teisės aktus dėl atliekų, pavyzdžiui. E, galima sukurti tikrai tūkstančius naujų darbo vietų visoje Europoje. Ir kaip buvo pasakyta, mm, šios direktyvos atmetimas e, sutrūktė sukurti 108 80 tūkstančių naujų darbo vietų. O Todėl labai svarbu yra reikalauti, kad būtų naujas pasiūlymas pateiktas kaip galima greičiau ir kad būtų galima sugrįžti prie esminių dalykų, kad galėtumėm e, gerinti užimtumo situaciją, kaip sakė pranešė. Taip pat reikia kalbėti apie e, pastatų e, energetinio efektyvumo e, didinimo klausimus. Tai yra labai svarbis rytis. Ir aišku, kad čia srityje reikia paminėti, kad krizė turėjo didelio poveikio atitinkamam sektoriui, tai yra statybų sektoriui. Ir čia būtų galima tikrai panaudoti visas turimas finansinės priemonės, kurias turi ES, padėti šiam sektoriui. Ir galima galvoti apie, ir apie tą naują į Europos strateginių investicijų fondą. Reikia galvoti apie transformaciją prie naujos ekonomikos tipo, kur būtų mažiau kuriama atliekų. Ir aš manau, kad tikrai galėtumėm per pakeitimą pareikalauti, kad komisija peržiūrėtų uh, priekybos e, pivartinės taršos leidimai sistemą, reikia galvoti, kaip iki 2020 metų užtikrinti, kad nebūtų CO2 e, nutiekėjimo, taip vadinama, kad nebūtų iškeltos tos e, išlakos kitur. Noriu tikrai padėkoti pranešėjai, tai yra puikus nuomonės projektas. Mes labai tikimės, kad galėsime ir toliau puikiai bendradarbiauti su ją ir kitais šešėliniais pranešėjais. Dankan. Mr. Chairman, thank you very much. Um... Ačiū pirmininkė. ACR frakcija gali plačiai pasveikinti šį pranešimą, tikrai jame yra daug ko vertingo. Mes norėtumėm vis tik tai išsakyti ir bendrųjų pastabų. Visų pirma, kad um, nėra tinkamai įvertinta ta pažanga, kurios jau yra pasiekę daugelis sektorių, kurie uh, tikrai labai smarkiai buvo spaudžiami ir stumiami, aš minėčiau chemijos, automobilių ir porceliano e, pramonės, tai aš manau, kad tikrai būtų galima pasitelkti pažangiausios praktikos pasidalimo modelius. Reikėtų kalbėti ir apie priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą, kad būtų išvengta ypač CO2 išlakų iškėlimo kitur. Reikia, kad komisija pripažintų, kad yra ta rizika. Jeigu nebūsime atsargus, tai tikrai mes čia Jungtinėje karalystėje ir ES nukentėsime nuo to. Reikia galvoti apie mūsų pramonę daug plačiau. Reikia pripažinti, kaip tos iniciatyvos ir kalbama, kad, kad egzistuoja tie iššūkiai ir yra tam tikri susirūpinimą keliantis klausimai, kuriuos reikia spręsti. Ne vien tik tai tai, kad mokesčių politika nėra ES kompetencijos rytis, tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, kur šeštame straipsnėje kalbama apie ES mokesčių šios, šios ryties mokesčių harmonizavimą. Mes tikrai nepasisakytumėm už tai, mes neparemtumėm šio m, mm, konkretaus pasiūlymo. Valstybės Valstybės narės turi turėti lankstumo, kad galėtų parengti savo požiūrį į tai, kaip kurti um, mažai išlakų kūrenčias žaliasias e, ūkio šakas. Ir e, dažnai tas mažiausias bendras vardiklis mažai ką gali duoti. Aš manau, kad tikrai mes esame padarę daug pažangos įvairiose srityse ir tai reikia pasveikinti. E, parlamente galime to pasidžiaugti. Reikia įvertinti esamą situaciją ir uh, galvoti apie tas ūkio šakas, kurios yra tas taip vadinamas palikimas, kaip jas derinti, gal, kaip galvoti apie tolesnį ateitį, kaip pereiti nuo darbo jėgos apmokesnimo prie um, vartojimo apmokesnimo, kaip būtų galima padaryti pažangos šią srityje. Pane Berder. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už jos daug, parengtą dokumentą. Tikrai reikia akcentuoti darbo vietų kūrimą ir akcentuoti tas priemonės, kurių būtų galima imtis ES ir nacionalinių lygmenių skatinant užimtumą. Pranešėja pabrėžia, kad jeigu visiškai gyventumėm ES teisės aktus, galėtumėm sukurti daugiau žaliųjų darbo vietų ES. Sutinku su jie. Pranešime yra kalbama apie įvairius teisės aktus, pavyzdžiui, kurie susijęs su žiedinė ekonomika ar energijos efektyvumo tikslais tikslais. Tai yra labai svarbu, svarbu, kad komisija kaip galima greičiau pas, pateiktų ir plačių žmonių pasiūlymų. Um, tie pasiūlymai yra labai svarbus, nes vien jų nepakaks, kaip um, paskelbė aplink, Europos aplinkos agentūra um, savo paskutinė ataskaita, tai tikrai turi padaryti daug daugiau, jeigu nori pasiekti 2050 metų aplinkos tikslų. Mums reikia greičiau pereiti prie žaliosios ekonomikos. Pavyzdžiui, nuo 660 tūkstančių iki 1 milijono papildomų naujų darbo vietų gali būti sukurta iki 2020 metų transporto sektoriui, jeigu būtų griežtesni um, išlaukų ribojimai, jeigu būtų um, priemonės skatinti elektros energijos panaudojimą. Iš tikrųjų, reikia galvoti ir apie geresnį um, namų apšildymą ir um, E, šiluminį izoliavimą ir tai, aišku, reikės galvoti ir apie naujų įgūdžių reikalančias darbo vietas, kurios bus sukurtos ir turime akcentuoti, kad aplinkos apsauga yra gerai, kai galvojame darbo vietų sukūrimą, turime tai garsiai pasakyti. Mes turime paremti ir Junkerio investicijų planą kad bent 315 milijardų eurų būtų investuota į ekonomiką, kad tai būtų žalios ekonomikos, kad tai būtų tikrai, tikras faktas ir kad tai padėtų mūsų ekonomikai. Ir mes turime pasirūpinti, kad um, galvojant apie 2020 metų horizonto um, fondus, kad iš tikrųjų jie padės užtikrinti dar didesnį užimtumą, jeigu bus tinkamai panaudojami. Reikia galvoti apie m, mm, tvarias ir žalias darbo vietas, ne šiaip darbo vietų kūrimą. Tai svarbu galvojant apie Junkerio planą. Ir iki 2010 metų bus galima sukurti dar apie pusę milijono naujų darbo vietų. Ir galima panaudoti taip pat ir um, darbo jėgos kainą galima sumažinti, jeigu būtų galima panaudoti iš aukcionų, e, kai parduodame apivetiniai taršos leidimai sukauptas lėšas. Myślę, no koniecznie. Chciałam podziękować Pani sprawozdawcy za jej pracę. Myślę, że wiele tych rzeczy już była rzeczyna przed... Ačiū, aš irgi noriu pradėkoti pranešėjai už jos darbą. Kadangi vėlus vakaras, aš nenoriu tęsti diskusijų dar ilgiau, tai daug ką kolegos ir pasakė, bet noriu pridurti vis tik tai. Uh, Turime suprasti, jog jei kažkas surašoma popierė Briuselėje, tai dar nereiškia, kad tai tikrai bus įgyvendinta valstybėse narėse. Vieną dalyko pasigendu, tai yra m, mm, to, kad valstybės narės turi prisijimti irgi autorystę, turi tapti autorimis šio projekto. Mm, be valstybių narių, jeigu valstybės narės nieko nedarys šią srityje, nors jos ir pritarė mūsų vertybėms, jos nieko nebus padaryta. Tai bus tik tai dar vienas popierius, dar vienas dokumentas. E, turėjau galimybę paskaityti tuos pasiūlymus ir tikrai, galiu pasakyti, valstybėms narėms bus sunku dirbti pagal nubrėžtas tas linijas. Tai reikėtų daugiau gairių, kaip pasiekti nustatytus tikslus, iš kur gauti finansavimą. Atsiprašau, tačiau Mes visi galvojame, kad Junkerio planas yra toks projektas, kuris finansuos viską, energetikos sąjungą, atliekų paketą, žalę ekonomiką ir taip toliau, bet ar mes suvokiame, kad Junkerio paketas yra tik tai uh, spėlionės, tik planai, nepakaks visko viskam. Dabar valstybės narės ir, ir verslas turi prisidėti. Mes turime jiems pasakyti, kur gauti tos pinigus, kam reikia padaryti ir bent jau koks bu, kokia bus jų veiksmų e, pridėtinė vertė ateityje, kodėl svarbu tai įgyvendinti. Tai vienas dalykas, o dar vienas dalykas, mes turime daugiau bendarbiauti su valstybėmis narėmis. Ir dar noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, na, nežinau, ar mes tikrai norime uh, mm, paremti tai, tačiau kalbėčiau apie kišimasi į valstybių narių mokesnę sistemą. Paprastai valstybėms narėms nepatinka, kai yra kišamasi į jų mokesnės sistemas. Dabartinės formuluotės yra tiek neapibrieštos, kad mm, daugeliu valstybių narių jos visiškai neįdomios. Man atrodo, kad jeigu būtų, mm, daroma, jeigu būtų taikomas bendras požiūris, tai pakenktų visom kitoms rytim. Bet aš tikiuosi gerą bendradarbiavimą ateityje. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Zeleni poslovi sastavni su dio jedinstvenog transformacijskog procesa. Ačiū. Žalios darbo vietos yra ES inicijuota proceso dalis, transformacijos proceso dalis. Jos taip pat garantuotų tvarę ekonomiką ir tvaro ekonomikos ciklą. Aš e, sveikinu Eleonoros Eris pranešimą ir norėčiau kalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, svarbu akcentuoti žiedinę ekonomiką ir jos svarbą Europos Sąjungai. Ir svarbu, kad komisija laikytųsi savo pažadų ir pateiktų ambicingesnį priemonių paketą šių metų pabaigoje. Mes vis labiau priklausomi nuo žaliavų ir e, tai yra susiję, ar tai kelia grėsmės ES saugumui. Mums reikalingas stabilumas, mums reikia tokios e, sistemos, kuri um, būtų aiški. Taip pat mums reikia aiškių, privalomų ir ilgalaikių tikslų, kad mes galėtume skatinti investicijas ir didinti lėšų panaudojimo veiksmingumą. Visą tai padės transformuoti ES ekonomiką ir ji taps atsparesnė e, globalioms tendencijoms mes taip pat turime akcentuoti, kad tvarios žalios darbo vietos yra esminis žiedinės e, ekonomikos ir ateities ekonomikos elementas. Ačiū, nežinau, ar ponė Eivi dar norėtų pasisakyti. Norėčiau tik padėkoti kolegoms, kurie pasisakė. Ir noriu akcentuoti, kad labai svarbu mums e, pasiūsti teigiamą žinią svarbu iš tikrųjų pasiekti konkrečių pokyčių, nes jeigu nebus jokios naudos iš pasikeitimų, tai bus neįmanoma šį procesą palaikyti. Taigi aš manau, kad e, būtina reikalauti ar siekti ir mokesčių sistemos pasikeitimo, nes iš tikrųjų mes turime uh, turėti visapimantį požiūrį ES lygmenių, jeigu norime realios žiedinės ekonomikos. Taigi ačiū kolegos ir esu pasirengusi su jumis bendradarbiauti artimiausioje ateityje ir atsižvelgti į jūsų pakeitimų mm, siūlymus. 17 kovo 12 valanda yra pakeitimo pateikimo terminas. Gegužės 28 dieną balsuojama užimtumo. Už komitete birželio antrą dieną bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Jeigu nėra kitų pastabų, tai buvo paskutinis darbo tvarkės punktas, šį posėdį baigime.